rytoj kitiems kolegoms bus patvirtintas ir kad darbuotojams atvykusiems iš trečiųjų šalių jis bus geras dokumentas ginantis jų teisės. Ačiū. Na, linkime didelės sėkmės, ponė e, deputatę, rytoj balsuojant, diskusijas baigiame ir rytoj vidurdienį balsuosime dėl šio pranešimo. O dabar pagal darbo tvarkę turėsime pereiti prie kito mūsų klausimo. Tai yra Klot Morais pranešimas direktyvos 2309 EB taikymos ryties išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Ir dar norėčiau suteikti žodį pirmiausia pranešėjui, ponui Claude Moraes. Keturios minutės, prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nerimauju, kad vos tik e, perskaitysiu pirmąją savo kalbos, e, pirmą pastraipą, salėje beliksime tik mes dviese. Na, da, gal EPP koordinatorius dėja ne visuomet susilaukia svarbus klausimai tokio dėmesio, kokie e, turėtų. E, ačiū visiems, kas likote salėje ir dalyvausite diskusijose. E, pone komisarė, manyčiau, kad tiek komisija, tiek taryba puikiai padirbėjo, kad padėtų tiems, kuriems nebūtų, neturė, kada neturė būti taikoma išimtis iš nuolatinės gyvenamosios vietos direktyvos. Deja, anksčiau mums nepavyko to padaryti. Mano pirmtakas Martin Mür, kuris dabar yra mano frakcijos koordinatorius, E, dirbau ilgai prie šio klausimo ir mes visi kartu pasiekime susitarimą ir per ankstesnės diskusijas e, taryba nedalyvavo ir e, jeigu jį dalyvautų šiuose, pagirčiau pirmininkančią Belgiją už padarytą pažangą. Šis pasiūlymas uh, duos tiesioginės naudos visiems asmenėms ginamiems tarptautinių sustarimų, kurie gyvena penkeris metus. Uh, galų gale baigsis jų kitoks traktavimas skirtingai nei kitų tos pačios šalies piliečių. Pagrindinis klausimas per e, darybęs buvo penkerių metų gyvenimo laikotarpis palaikome komisiją, kad reiktų e, pradėti skaičiuoti nuo prieglaušio prašymo procedūros pradžios taryba to nenorėjo, kadangi prieglaušio procedūros kai kuriuose valstybėse narėse trunka ištisus metus, per dėrybas susitarėme, kad bent pusė prieglaušio procedūros būtų priskaičiuojama, o jeigu procedūra trunka ilgiau nei 18 mėnesių, visa procedūra būtų įtraukiama į nuolatinį gyvenimo laikotarpį. Aišku, daug yra nuomonių ir e, pasakysiu, kad mano nuomonė reiktų siekti horizontalios direktyvos, taip pat taryba turėtų suvokti koreliacinių lentelių svarbą teisės aktų įgyvendinimui. Padėtis buvo sudėtinga, e, nuomonės išsiskyrė ir vien dėl šio klausimo dokumento prieimimas parlamente galėjo būti atidėtas. Taip pat džiaugiuosi e, taikymos ryties išplėtimu, kad daugiau asmenų bus apsaugoda, kad e, pagal tinkamumo direktyvos peržiūrą galėsime išplėsti ginamųjų asmenų sritį. Taip pat e, naudos gavėjai galėtų e, keliauti tarp valstybių narių ir neprarasti savo apsaugos. Ilgalaikis leidimas gyventi mm, bus svarbus argumentas prieš e, sugražinimą namo, kai asmo to nenori. Ilgalaikis leidimas gyventi turi būti pakeistas, e, kad būtų išvengta mm, prievartinio gražinimo. Žinoma, kartais e, ištiriamtasis netu, nebūtinai turi būti lydimas e, šeimos narių ir reikia atsižvelgti kiekvieną atskirą atvejį. E, visos trys institucijos turi tęsti bendradarbiavimą migracijos srityje pagal naują teisinę sąrangą. Atsiprašau, kad viršijau man skirtą kalbėjimo laiką. Aš tik Tikiuosi, kad ateityje mes toliau e, sėkmingai tarsime su valstybėmis narėmis. Noriu padėkoti visiems šešėliniams e, pranešėjams, poniai Nedečevai, poniai Vikstrom e, ir kitiems kolegoms, kurie leido pasidžiaugti pakankamai maloniu trialogo etapu, nors ne visuomet taip ir būna. Újból Dėkoju ponui parlamentarui. Ir dabar norėčiau pakviesti komisarę Malstrom pasisakyti. Prašom, ponė komisarė. Su. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Claude Morais pranešėjui. Jūs ir praneš... šešėlių pranešėjų komanda atliko, jūs visi atlikote puikų darbą, pasiekėme sutarimą, parlamentas, taryba ir komisija. E, padarė viską, ką galėjo, kad susitartų. Šis kompromisas, kurį pasiekėme, yra puikiai subalansuotas kompromisas. Jis atsispindi 2007 metų e, siūlymą ir dabar e, ilgalaikio gyvenimo sąlygos e, suteikiamos taip pat ir žmonėms, kuriems taikoma tarptautinė apsauga. Tai yra vienas iš pirmųjų žingsnių mūsų prieglopščio pakete turime šešis teisės aktų uh, siūlymus ir dabar visi kartu bandysime kurti e, bendrą prieglopščio sistemą iki 2012 metų. Mes matome, kad galim susitarti, mes matome, kad galime žengti kartu tuo sunkiu keliu, tačiau kurio išvengti negalime. Dėl to būtent norėčiau padėkoti už bendras pastangas susitarti. Komisija padarė pareiškimą taryboje, norėčiau jį paskaityti, jeigu leistumėte. Komisija e, primena įsipareigojimus, kad valstybės narės turi numatyti teisės aktų perkelimo priemonės, galinčias perkeiti į nacionalinę teisę ES direktyvas, visą tai piliečių labui ir tam, kad būtų visą tai, kad būtų galima padidinti skaidrumą. Ir Europos komisija apgailestauja dėl e, to, kad nepavyko padaryti visko, kas buvo numatyta, koreliacinės lentelės turėtų būti būtinos, taip pat svarbu, kad būtų numatytos ilgalaikio gyvenimo sąlygų taisyklės, ir kad koreliacinės lentelės taip pat būtų įtrauktos į tekstus, o valstybės narės turi būti raginamos laikytis numatytos praktikos. Europos komisija nežiūrės į šį dokumentą kaip į precedentą, bus dirbamas Europos parlamentų ir taryba, ieškant tinkamo sprendimo šiam tarp instituciniam horizontaliam klausimui spręsti. Manau, kad visi dėl to sutarėme. Komisija kartoja ir toliau tuos pačius argumentus. Ir aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu pasiekti sutarimą. Mes stengiamės tą daryti. Tai visiems dėkoju už indėlį į tai. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. O dabar pasisakys kolegos frakcijų vardu. Pirmiausia, kalbės EPP atstovė ponia Marija Nedelčiava. Dvi minutės, prašau. Merci, monsieur le président, madame la commissaire, monsieur... Dėkoju pirmininkė, komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pana Morais pranešėją, nes darbas atliktas buvo puikus. Taip pat norėčiau padėkoti jam už pavyzdingą bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, su komisija ir taryba. Su šiuo pranešimu buvo dėtas didžiulis žingsnis į priekį, siekiant harmonizuotos europinės sistemas. Buvo rastas susitarimas su e, taryba, jis buvo būtinas ir man labai džiugu, kad pasi, pavyko pastumti į priekį šį klausimą. E, Prieglopščio klausimas yra daug platesnis negu dabar padaryta, iš tikrųjų dar lieka daug ką padaryti ir tikiuosi, kad e, ir toliau sėkmingai bendradarbiaus taryba sprendžiant kitus klausimus. Štai ką norėjau paminėti kaip įžanga. O dėl esmės norėčiau pasakyti, kad ne, nekartodama pranešėjo, du dalykus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu integruoti pas, trečiųjų šalių piliečius į mūsų visuomenę. Tie imigrantai, kur atvyksta į mūsų visuomenę, yra dideli koziriai mūsų, e, mūsų pram, e, ekonomikai. Tačiau bet kokiamis sąlygomis mes jų priimti negalime. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje ir paprašo šiek tiek lėčiau kalbėti. 10, 15, 20 metų kai, kurie, kai kada gyvena žmonės Europoje ir nežino šalies kalbos. Kaip mes norime, kad jie būtų patrauklus e, priimančiai visuomenė, jeigu negali bendrauti su tos visuomenės žmonėmis. Kaip mes norime, kad e, e, tie žmonės integruotųsi. Juk kalba yra būtina išmokti. Bet to pirmininkė norėčiau pabrėžti, kad esu nusivylusi, kad taryba ir, ir atsisakė įtraukti koreliacinės lenteles. Žinoma, mes negalima visų darybų užlugdyti vien dėl to klausimo, tačiau vis tik tai skyla klausimas, kada taryba galės šiek tiek atsitraukti ir kada galės e, padaryti taip, kad direktyvas būtų galima taikyti valstybėse narėse. Mums kyla klausimas, ar komisija žino iš tiesų, ar tie tekstai buvo perkelti į nacionalinę teisę. Šiaip norėčiau padėkoti, pasveikinti komisarę dėl tos deklaracijos, kurią jį padarė ir galite tikėtis iš Europos parlamento paramos. Dėkoju Jums. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį, kadangi ponios Flašikovos nėra, poniai Cecilijai Vikstrom. Ji pasisako Alde vardu. Dvi minutės. Cecilia Ossan. Tack, herr ordförande. Först av allt så låt mig tacka vår rapportör. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart noriu padėkoti pranešėjui Klot Morajas už puikų darbą, kaip įprasta padirbėjo tikrai puikiai kolega, nes jis nori užtikrinti, kad humanitariniai, e, humaniški principai būtų išsaugoti ir būtent tas užtikrinta šiame pranešime. Žmonės, kurie yra e, ginami tarptautinių susitarimų, kartais visą gyvenimą turi gyventi svečioje šalise, nes jų gimtinėje yra persikojami. Tikrai daug iš jų e, e, yra gavę tarptautinės bendruomenės apsaugą, tačiau dažnai yra prilyginami paprastiems pabėgėliams. O, o dabar e, žmo, tokie žmonės, jei pragyvens vieną šalia penkerius metus, bus laikomi nuolatiniais gyventojais. Tačiau norėčiau priminti, kad e, tų ginamųjų asmenų šeimos nariai turėtų galėti prisijungti prie jų. Ir jie, šeimos nariai, turėtų turėti teisę apsispręsti, ar vyks su ištremtuoju asmeniu ar ne. Tikrai gaila, kad mm, tas nebuvo padaryta. Taip pat gaila, kad taryba pasipriešino koreliacinių lentelių įvedimui. Tačiau aš manau, kad reikia balsuoti už šį pranešimą, kuris yra mm, prieglopščio paketo dalis. Suvokime, kad e, reikia žvelgti į 12 metus. Mes norime pagerinti pabėgėlių ir trečių šalių nulatinių gyventojų e, apsaugą. Kitaip solidarumas e, praras lygi šiol turėtą prasme. Noriu baigdama padėkoti pranešėjai Klot Morajas už puikų bendradarbiavimą puikiai bendradarbiavimo ir, sakyčiau, netgi nuostabiai pavyko bendradarbiauti. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Paunė Sargentinė. Pusantros minutės, prašom. Dank u, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę su Libė komitetu viešėjome a, Ateinuose aš ten kalbėjusi su Mamut, čia yra žmogaus vardas, kuris atvykęs iš yra Eritrėjos ir jis norėjo vykti į Niderlandus ir ten sugebėjo atvykti, tačiau buvo sugražintas į Graikiją kaip į pirmąją šalį ES, kurią atvyko. Ir jis jau gyvena ilgai Graikijoje tačiau negali laisvai e, keliauti, tik tai po ištisos amžinybės jis gaus teisę į Graikijos pilietybę. Taigi tokiems jauniems asmenims e, turime užtikrinti ateitį, negalima riboti jų teisų. Džiaugiuosi, kad EP pastangomis ši situacija pasikeis ir Klod Murajas e, pastangomis mes žengėme pirmąjį žingsnį. E, Taigi e, mano minėtas e, mamut vis dėlto turėtų teisę pasirinkti gyventi ten, kur nori. Ir tam mums reikia koreliacinių lentelių, nes turime e, aiškiai matyti, kur jo teisės būtų geriau ginomas ir kuris norėtų kurti savo ateitį. Be lentelių tą bus sunku padaryti. Noriu padėkoti ponui Morais už bendratarbiavimą ir palinkiu, noriu dar palinkėti visiems pa, pabėgėliams iš tvermės. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, norintiems kalbėti. Pirmiausia, kolega bus sutil. Prašau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją atlikusi puikų darbą. Galiu pritarti tam, kas pasakyta pranešime. Manau, kad tiems, kurie nori tarptautinės apsaugos, nu, kurie nori gauti tarptautinę apsaugą, e, jie turės daugiau teisių pagal šį dokumentą. Čia kalbame apie žmonės atvykstančius iš kitų šalių, kurie e, Europos Sąjungoje vienoje iš šio šalių gyveno bent penkerius metus. Tačiau tam tikrų problemėlių yra pranešime. Aš esu iš šalies, kur susidurta su tomis problemomis. Turite laukti penkerius metus, tam, kad turėtume teisę paprašyti e, galimybės gyventi šioje šalyje. Tai yra petnelik ilgas laikotarpis. Yra labai daug žmonių, kurie taip ir lieka kurio nors šalyje, į kurią atvyksta. Vienoje ar kitoje šalyje jie būna tuomet. Mm, Graikija tik vienas iš tokios situacijos pavyzdžių. O šiaip yra daug žmonių, kurie turi laukti penkeris metus tam, kad galėtų pasinaudoti šią teisę, apie kurią kalbame. Jie, jeigu nori gauti teisę ilgą laiką gyventi šalyje, jie turi. Jie, jie taip pat turėtų turėti galimybę keliauti į kitas šalis. Graikijai, Maltai ir panašioms šalims tai būtų, sakyčiau, išeitis. Reikėtų, kad šis įstatymas, šis aktas būtų patobulintas, kad žmonėm nereiktų laukti penkis metus, kad jie galėtų laukti leidimą gyventi ilgą laiką šalyje, kad jie galėtų keliauti. O dabar leiskite padėkoti kolegui Morais E, kuris padarė viską, ką gali, kad bent simboliškai e, vaškinamajame memorandume šią problemą pažymėjo. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Jon Enčiu. Jis kalbės socialdemokratų frakcijos vardu ir kolega yra iš Rumunijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Morais. Už parengtą pranešimą noriu jam padėkoti už tas pastangas, kurias deda kiekvieną kartą, kai yra Libė komiteto koordinatorius. Manau, kad puiku, kai ši nauja direktyva e, sulaukė ir teisinės nuomonės Kalba apie žmonės, kuriems priklauso tarptautinė apsauga Europos Sąjungos teritorijoje. Tai yra tie asmenys, kurie gyvena vienoje iš valstybių narių ir kurie atsidūrė labai sunkioje liūdinėje padėtyje, kadangi jie negali e, pasinaudoti ilgalaikių leidimų gyventi. Kokiu gali pasinaudoti kiti e, atvykę į šalį asmenys. O tie žmonės neturėtų būti diskriminuojami ir jie taip pat turėtų bū, galėti, kaip ir kiti iš šalia atvykę asmenys, pasinaudoti visomis to numatomomis sąlygomis. Aš manau, kad skaičiuojant tą laikotarpį, nustatytą, kiek laiko žmogus turi gyventi šalyje, iki gali prašyti tokio leidimo, reikėtų įskaičiuoti visą tą laukimo laikotarpį, kai asmo paduoda leidimo prašymą nes tie žmonės ir toliau lieka pažeidžiami, nors ir gyvena ES teritorijoje. Tarptautinės apsaugos panaikinamos ar, ar panaikinimo leidimo gyventi šalyje, taip pat, e, jeigu jis turi būti priimtas, turėtų e, vykti laikantis neišsiuntimo principo. Aš manau, kad turime paremti kolegos parengtą pranešimą. Tai yra bendro paketo dalis, kuriuos tengiamasi reglamentuoti prieglopščio teisė Europos Sąjungoje. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dėkoju Jums, gerbiamas kolega. O dabar norėčiau suteikti žodį e, kolegoms, kurie nori pasakyti, pasakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Kolega Obermeier, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia nenoriu višką žvelgti pro rožinius akinius, aš žvelgiu tikrai su dideliu susirūpinimu šį pranešimą. Daug uh, valstybių kenčia nuo pabėgėlių antplūdžio ir dabar mes kalbame apie ilgalaikius gyventojus ir pabėgėlius. Ir po penkerių metų pabėgėlis gali persikelti į kitą valstybę narę ir ieškos būtent tos valstybės, kur jam bus palankiai sunkiausios socialinės sąlygos, taigi e, antrinė migracija vyks, taigi ir penkeri metai yra neprimtinas laikotarpis, nes gali būti tis procedūros vilkinamos. Akivaizdu, kad socialinės valstybės patirs papildomus sunkumus ir migrantų našta jas dar labiau slėgs. Taigi aš šį pranešimą vertinu labai kritiškai. Ačiū. Dėkui. Taigi baigiame diskusijas. E, dabar žodis poniai Malstrom komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Neturiu ką daug pridurti pasisakiusiai plačiai pritarė pono Marajos atliktam darbui. Aš tiesiog noriu pažadėti visiems parlamentarams, kad tai tik pirmas žingsnis svarbame darbe kelyje į 12 metus ir į migracijos paketą. Tikiuosi, kad konstruktyvaus bendradarbiavimo dvasia niekur neišliks, nes jos mums labai prireiks ateityje per kitus dokumentus. Ačiū. O dabar mūsų diskusijas baigs ponas Morajas. Prašom. Dėkui, ponė. Pirmininkačiau, ponė komisarė, už atliktus darbus. Maničiau, viena iš priežasčių, kurios dėka mes sėkmingai po balsavimo padėsime tą pirmąjį žingsnį prieglaukščio politikoje, yra ta, kad nors šis rytis yra jautri, yra aktuali ir ypač jautri, pasak pono Buzutil, mažoms valstybėms narėms, e, regėsime, kad šis klausimas bus nepaprastai svarbus visoms valstybėms, ne tik mažoms ar ypač didelį migrantų spaudimą patiriančioms. Tęsime darbus, nors, e, žinoma, ne viskas yra pasiekta, aiškinamasis memorandumas, manau, padės paaiškinti, kokia yra tikroji situacija. E, ir ponė Nedačiava, ir ponė e, Vikstrom kalbėjo apie smurtą šeimoje, apie šeimų susijungimą. Visi šie dalykai yra svarbus ir mes juos svarstysime ir akivaizdu, kad jie turi būti aptariami aukščiausiose komisijose ir tarybose šalonuose. Aš e, tikrai, ponės Argentinį, bandžiau išsaugoti koreliacinius lenteles ir bandžiau čia pažangiai e, e, pažvelgti ir tikiuosi, kad į mano pasiūlymus ateityje bus atsižvelgta. Ačiū kolegos už paramą šiam pranešimui. Dėkui. Much, uh, uh. Ačiū, gerbiamas kolega. O dabar leiskite pasakyti, kad diskusijos šiuo klausimu baigtos, balsuosime rytoj 12 val. Atsisveikiname su ponia komisarė. O dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra bendros diskusijos dėl regioninės politikos. Išklausysime pranešėjo Konstantin Luhan. Išklausysime taip pat Ramoną.